tiek savo, tiek mūsų visiems daug laiko. Dabar darbo atvarkės e, patvirtinta e, sausio 19 dienos. E, sausio 19 dieną patvirtintas mūsų darbo atvarkės projektas, ar kas nors norėtų jį keisti. Niekas nenori, tai aš siūlau pakeisti pirmiausiai diskusijas dėl neformalios vadovų tarybos, kuri vyko 2012 sausio 30 dieną, vyks dabar nuo 15 iki 16.30. Klausimų atsakymų valanda su ES vyriausioje įgaliotinė komisijos vicepirmininkė nuo 16.30 iki 17.50, kitos diskusijos prasidės nuo 17.30 diskusija dėl Iturgais Angulo pranešimo dėl e, E, atliekų tvarkymo direktyvos perkeliamai ketvirtadienį. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl e, stabilumo paskolų taip pat yra perkeliamas, taip pat yra turgais pranešimas. Po to, kai Nikolai pristatys moterų padėti karo zonose, e, steiksime žodį kitam pranešimui pristatyti, o į balsavimo valandą įtrauksime likusius e, klausimus, jeigu niekas neprieštarauja, manau, matau, kad entuziastingai pritarėte, tai patvirtinsime šios darbo tvarkės pakeitimus. Dabar